tinkamą pinigų politikos signalų perdavimą ir taip ta patremti ekonominį atsigavimą. Atsižvelgiant į ECB ypač sprendimą dėl kokybinio skatinimo ir e, išplėsto turto pirkimo programos. Mes pritarėme toms problemams, tikimės, kad pinigų politikos perdavimo mechanizmas darė su kitomis priemonėmis nacionaliniu lygmeniu, atsižvelgiant į 14 metais vykusį lietą atsigavimą, reikia prisidėti prie atsigavimo skatinimo per fiskalinį skatinimą. Ir taip pat reikia dėti pastangas įgyvendinant tinkamas struktūrinės reformas ir gyvendinti ES investicijų planą, dėl kurio netrukus balsuosime. Taip pat mes manome, kad Dalis šios e, draugiškos augimui aplinkos yra kapitalų, kapitalo rinkų sąjunga, apie ką kalbės ir šis komitetas, ir parlamentas balsuos. Taigi tok, tokia įžanga, o dabar na, jums žodis vicepirmininkui Konstancijų. O po to užduosime klausimus. Prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Man malonu vėl lankytis šiame komitete, nors ir naujos kadencijos metu, ir pristatyti ECB metinę ataskaitą. Šis e, renginys pabrėžia dar kartą, koks svarbus yra dialogas su Europos parlamentu, siekiant užtikrinti ECB veiklos atskaitomybę ir skaidrumą. Būtent dėl to, kad ECB mano, kad skaidrumas yra labai svarbus atskaitomybės ir veiksmingumo e, aspektas, E, kad mes pradėjome skelbti ir mūsų pinigų politikos posėdžių protokolus. Mūsų metų ataskaitos paskelbimas prisideda prie mūsų pastangų siekinti didesnio skaidrumo, apibūdinant tos veiksmus, kurie mes ECB 2014 metais vykdėdamas savo įgaliojimus e, iššūkių kupinoje aplinkoje, kaip jūs minėjote, ponė pirminkė. Ryštingi veiksmai iš ECB pusės buvo e, reikalingi siekiant reaguoti į pinigų politikos perdavimo kanalų netinkamą veikimą ir e, žemos infliacijos aplinką. Pinigų politikos veiksmai buvo papildyti kitų pasiekimų 14 metais pasirengimai e, ir pradė, e, gyvendinti bendrą priežiūros mechanizmą. Šis režimas numatytas tarp institucinio sustarimo tarp ECB ir Europos parlamento atsižvelgia į poreikį sustiprinti atskaitomybę e, kai ECB vykdant šią naują užduotį. Šiandien pirmiausia aš pakalbėsiu apie priemonės, kuriuojamėsi ECB nuo metų, praėjusiu metų pradžios vykdama savo įgaliojimus, po to norėčiau aptarti kapitalo rinkų sąjungos projektą, kuris, jeigu bus vykdomas, pakankamai ambicingai galėtų suteikti daug naudos e, e, didinant finansinę integraciją ir geriau perduoti pinigų politikos signalus. Iš pinigų politikos perspektyvos aplinka 14 metais buvo sudėtinga ir daug reikalaujanti. Toks silpnas atsigavimas prasidėjęs 13 metais nepaspartėjo, kaip buvo tikėtasi. Visais met, visus metus BVP augimas tiesiekė 0,9 procento eurozonoje, pinigų augimas buvo nedidelis, kreditas mažėjo, nors ir lėčiau griežti kredito standartai kartu su didelėmis palūkonomis didelėje eurozonos dalyje buvo viena iš priežasčių, dėl ko ekonomika augo lietai. Na, o netiesiogiai e, tai buvo ir disinflacijos, tai yra inflacijos lėtėjimo šaltinis. Reaguodami į šį pinigų politikos perdavimo mechanizmo neveikimą, valdačioji taryba e, patvirtino paketą priemonių Ir e, šie du paketai, birželio e, ir rugsėjo mėnesiais patvirtinti, apima tris elementus. Pirma, ECB pagrindinių palūkanų normų mažinimą, e, priartina prie žemutinės ribos. Antra, paskelbta apie ilgalaikės refinansavimo operacijas ir paskelbtos dvi vertimo popierių supirkimo programos nepaisant šių priemonių pozityvaus indėlio, lengvinant kredito sąlygas eurozonoje, infliacinis spaudimas nestiprėjo. Priešingai, e, pagrindinės infliacijos mažėjimo tendencija spartėjo ir e, nors e, naftos kainos 14 metų antroje pusėje sumažėjimas prisidėjo prie to, E, tai tiesiog pratėsė tendenciją, dėl ko infliacija ir taip jau buvo istoriškai žema, o dėl ko padidėjo antro etapo rizikos poveikis. Na ir siekiant, kad pakliūtume į save skatinantį e, procesą, kuris keltų pavojų kainų stabilumui, Rustavimą nusprendė sausio mėnesį išplėsti pirkimo programą ir įtraukti viešojo sektoriaus vertinius popierius. Ir šie pirkimai turėtų būti vykdomi iki 16 e, metų rugsėjo mėnesį, mėnesio arba kol valdančioji taryba pamatys, jog infliacijos e, kreivė yra nuosekli ir atitinka infliacijos tikslo mažiau, bet artimo 2 procentams per vidutinį laikotarpį. Atsižvelgiant į tas priimtas priemonės, jos prisidėjo prie mažesnių kapitalo rinkų palūkanų ir padėjo perduoti šios, šį, šį poveikį visai tarpininkavimo grandiniai. Ženkliai pagerėjo ECB pinigų politikos pozicijos perdavimas realiai ekonomikai, tai reiškia, kad toliau finansavimo sąlygos namų ūkiams ir firmoms e, gerėjo, o taip tai parodė skolinimo e, palūkanų normų mažėjimas ir e, paplitimo didėjimas. Bankų palūkanos normos smarkiai sumažėjo nuo 14 metų vasaros 40-50 e, bazinių punktų, o nominalus, nominali išorės finansavimo Kaštai nefinansinėms e, korporacijoms toliau mažėjo ir sudarė 4,1 procentų vasario mėnesį. Tai savo ruoštų turėtų e, stiprinti kredito e, atsigavimą. Bankų kreditai nefinansinėms įmonėms per pastarosius tris mėnesius padidėjo maždaug 9 procentais perskaičiuotais į metinį dydį palyginti su neigiamomis palūkanomis, ne, ne, neigiamų e, dydžių minus 2 procentai. Iš tikrųjų, praėjusiu metu vasario mėnesį greito nefinansinėms įmonėms augimas buvo iš tikrųjų minus 3,2. Tai dabar pastarosius 3 mėnesius e, augimas yra pozityvus e, pirmą kartą ne, per netrumpą laikotarpį. E, šiaip paskolų dinamikos pakitimas e, vyko 14 metų antrajame ketvirtyje, ypač nefinansinių korporacijų atžvilgių. E, Sivrų pinigų P1 augimas patvirtina šį požiūrį. Šį vertinimą ir toliau remia ir eurozonos skolinimo apžvalga, kur rodo, kad pas, paklausa paskoloms iš namų ūkių ir įmonių pusės stiprėja, o kredito standartai pamažu netampa netokie griežti. Mūsų politika veikia, ekonominis atsigavimas pats save toliau skatina pagal mūsų e, projekcijas. Neigiamas e, produkcijos, produkcijos, neigiama produkcijos spraga išnyks 17 metais. E, tai padės infliacijai, infliacijos lūkesčiams atitikti ir pasiekti mūsų įgaliojimus, nepaisant ir kai, naftos kainos šoko, kas reiškia, kad infliacijos normalizavimo procesas yra ankstyvame etape. Tačiau e, pinigų politika neveikia izoliuotai. Kitos politikos iniciatyvos yra irgi svarbos. Dėl tos priežasties e, bendro priežiūros mechanizmo veiklos pradžia ir e, visapusiško įvertinimo užbaigimas buvo labai svarbus žingsnis siekiant pagerinti pinigų politikos signalų perdavimą. Šiaip priežiūros mechanizmas bankų sąjungoje ir kartu su bendro problemų e, mechanizmu ir pertvarkymo fondu toliau prisidės e, prie situacijos gerėjimo. Be to, eurozonai reikia visapusiškos strategijos, siekiant skurti sąlygas tvariam atsigavimui, pagristam investicijomis, darbo vietų kūrimu ir e, darbo našumo augimu. Fiskalinė politika turėtų remti ekonomikos augimą ir tuo pačiu užtikrinti e, skolos tvarumą. Tuo pat metu struktūrinės reformos turi, bu, turi būti tinkamai gyventinamos, e, ryštingai gyventinamos, nes namų ūkiai ir e, įmonės turi ne tik sugebėti, bet ir norėti investuoti. Mes e, šį raginimą vis kartuojame, nes E, geros fiskalinės politikos ir geresnės ekonomikos struktūros e, derinys pinigų politiką daro veiksmingesnė, nes ekonomikos subjektai skatinami pasinaudoti geresnėmis finansinėmis sąlygomis ir didinti investicijas. Pinigų politika gali paspartinti perėjimą prie tvaraus augimo, bet ji negali kilstelėti tos trajektorijos. Kad tai atsitiktų, būtina, kad e, turimi finansiniai ištekliai būtų gerai paskirstyti ir būtų naudojami e, produktyviai. Ir šią prasme kapitalo rinkų sąjunga gali e, čia svarbiai prisidėti. Komisija ketina pagrindinius blokus kapitalo rinkų sąjungai parengti per, per šį teisėkros laikotarpį. Ir mūsų nuomonė toks projektas, jeigu visą būtų gerai parengtas, iš tikrųjų gali duoti daug naudos Europos Sąjungai. Kapitalo rinkų sąjunga yra priemonė sustiprinti kapitalo rinkų integraciją ir tą integraciją padaryti tvirtesnę. Integruotas kapitalo rinkos gali sustiprinti finansinį stabilumą, didinamos e, privat, tų rizikos dalymasi ir taip e, palengventi šokų absorbavimą visoje Europos Sąjungoje. Tuo pat metu gerai veikianti kapitalo rinka palengvina pinigų politikos perdavimą, finansinę integraciją, e, todėl yra labai svarbi Eurosistemos misijos pareiškime. Kapitalo rinkų sąjunga taip pat yra darbotvarkė siekiant padidinti kapitalo rinkų dydį ir įvairovę, toliau plėtojant kai kurios rinkų segmentus geresnė, įvairesnė, gilesnės įvairesnės kapitalo rinkos e, suteikia alternatyvius finansavimo šaltinius. Pavyzdžiui, finansavimo priemonės gali būti sukurtos, kad būtų galima geriau atsižvelgti į mažų ir vidutinių įmonių poreikius, infrastruktūros projektus ar ilgalaikį finansavimą. Be to, <clears throat> ekonomikos priklausomybės maž, nuo nu, nu, bankų finansavimo mažinimas padidint tų pinigų politikoje prieinamų priemonių rinkinį. Tačiau yra pavojus, realus pavojus, kad jeigu nebus nustatytos būtinos sąlygos kapitalo rinkų sąjungai, e, tai ji savo tikslų nepasieks. Aiškiai pasakysiu, tikras kapitalo rinkų sąjunga reiškia aukšto lygio finansinę integraciją, užbaigiant bendrąją rinką šioje srityje tikroje kapitalų ranko, rinkų sąjungoje visi rinkos dalyviai atitinkantis tas pačias charakteristikas turėtų vadovautis tomis pačiomis taisyklėmis, turėtų vienodai turėti prieigą prie finansinių paslaugų ar, ar, ar priemonių ir turėtų būti traktuojamos vienodai, kai, jos, kai jie veikia rinkoje. Kapitalo rinkų sąjunga todėl turi būti remiama bendros teisinės reguliavimo sistemos, kuri suteikia vienodas žaidimo sąlygas ir reikia, leidžia rinkoms integruotis ir plėtotis. O tai turi reikšmės keliais aspektais. Pirmiausia, kapitalo rinkos, tokios kapitalo rinkos sąjungos tikslas yra ambicingas savaime, tikintis, kad ta sąjunga duos tos naudos be visiškos e, reguliavimo suderinimo yra neteisingas mąstymas. Pusiaukelės, nu, jeigu nueisim pusiau, iki pusiaukelės, to nepakaks. Pusė kapitalos, kapitalo rinkos sąjungos dar nėra kapitalų rinko sąjunga. Tai buvo viena iš krizės pamokų, ypač kalbant apie sąveiką tarp bendros rinkos ir neužbaigto reguliavimo ir priežaros e, mechanizmo bankams. Nėra bejonių, kad kas tinka bankams, tas tinka ir kapitalo rinkoms. Antra, e, vienodų taisyklių kapitalo rinkoms sukūrimas reiškia ir kliučių naikinimą tose politikos strytise, kurios e, yra to, nueina toliau negu kapitalo rinkos. Tai yra politiškai jautrios e, zonos, tokios kaip nemokumas ar įmonių įstatymai, taip pat finansinių produktų apmokestinimas. Ten, kur teisėkuros procesas šiuo metu nėra įmanomas ES lygmenių, mums reikia ryštingų, vieningų veiksmų nacionalinių lygių, kad e, sumažintume tarpvalstybinės kliūtis. Trečia, vienodos taisyklės turėtų būti papildytos bėgant laikui e, taisyklių vienodų įgyvendinimo, nes e, gilesnė tarpusavio ryšiai kapitalo rinkoje didina rizik užkretimą ir reikalauja stipresnės priežiūros e, visų rinkų ir institucijų. Europos parlamentas, kaip vienas iš teis, teisės aktų rengėjų, turi labai svarbu vaidmenį šiame procese ir aš tikiuosi, kad jis e, svariai prisidės kuriant tikrą kapitalo rinkų sąjungą. Na dabar na, baigsiu tos pastangos, kurios buvo dėtos 14 metų pradžios pinigų politikos ir bankų sąjungos rytyje, įrodo, kad Europa gali pasiekti rezultatų, kai reikia ryštingų veiksmų. Nepaisant to, turime eiti toliau. Sveika fiskalinė struktūrinė politika nacionalinių lygmenių ir tolesni žingsniai stiprinant e, institucinius pagrindus e, ekonomikos ir pinigų sąjungoje gali eurozonai tapti atsparesnė. Be to, reikia ryštingų veiksmų ir reformų, kad būtų sukurta tikra kapitalo rinkų sąjunga, siekiant išnaudoti visą didesnės finansinės integracijos potencialą. Ir šie pokyčiai bus labai svarbus, siekiant e, užtikrinti tvarų augimą, e, pinigų sąjungos stiprumą, e, kad jį būtų atspari šokams ir galėtų garantuoti stabilumą ir klėstėjimą. Ačiū. Ačiū ponė Konstancijų, už tokias įdomias įžvalgas. Ypač e, buvo įdomu išklausyti jūsų komentaro dėl kapitarų, kapitalo rinkų sąjungos. Tai mums aktuali informacija. Mes visiškai pritarėme jūsų minčiai, kad jeigu norime visapusės naudos iš ekonomikos ir pinigų sąjungos, turime E, patvirtinti visas reikalingas taisyklės. Tai tikrai naudinga pastaba. Aš atsiprašau, kad aš dabar dėja turiu perduoti pirmininkavimą vicepirmininkui ponui Zimer, nes turiu pasirenkti po to vyksiančiam balsavimui. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir verfahren in dem üblichen Verfahren. Fünf Kolegos, dirbsime pagal įprastą procedūrą. Bus penkių minučių klausimų ir atsakymų raundai. Visų pirma, neprisijungusių narių kla, prie frakcijų klausimai, o paskui E, klausimai pagal Dehon sistemą. Atkisimėt Buchalt Balts. Ačiū, ponė Konstancijų. Jūs palėtite daug įdomių klausimų ir sakėte, kad galima rinktis iš plataus arsenalo, bet aš norėčiau e, jums užduoti, su jumis aptarti keletą klausimų. Visų pirma, dabar vykdoma ECB politika reiškia, kad siūlomi ilgalaikiai produktai, dėl to e, įmonės siūlančios ilgalaikius produktus, pavyzdžiui, draudimo kompanijos, kompanijos susiduria su problemomis. Tai gali reikšti, kad ES ištiks nauja, nauja krizė. Antra, e, paskolų rinkos senka dėl Mm, dėl, dėl ECB vykdomos supirkimo politikos, taip pat tai įtakoja kainų sviravimus. Kaip jūs rengėtės spręsti šių nepageidaujamų kla, pasiekmių, pasiekmių klausimą, nes tai gali suerzinti rinkas. Ir trečia, dėl labai didelių sviravimų rinkose, dėl likvidumo e, situacijos rinkos e, dėl, dėl rinkos skatinamų pasiūlymų reiškia, kad palūkanos dabar yra neigiamos, kad netgi e, praktiškai siūloma primokėti už tai, kad būtų paimta paskola. Ar tai nereiškia, kad mes pasiekėme e, protingai pagristos ekonomikos politikos ribą? Galbūt reikia kitaip elgtis. Ačiū. Už klausimus pradėsiu pastebėdamas, kad visos politikos priemonės susijusios su tam tikrais e, e, su tam tikrais kompromisais ir, ir tiesiog tenka daryti pasirinkimą. Būtent tokioje situacijoje buvome atsidūrę praėjusiais metais, kai infliacija pasidarė neigiama ir noriu pabrėžti, kad jeigu antroje metų pusėje infliacijai darė įtakos naftos kainų smukimas, taip iš tikrųjų ir buvo. Tačiau gruodžio mėnesį ir dabar, jeigu ignoruosime naftos kainų indėlį į infliaciją, tai infliacijos lygis dabar yra 0,6 procento. Ir tai yra, tai yra labai toli nuo mūsų siekių, todėl mes esame e, e, e, pasirengę imtis priemonių, kad užpildytume atsiradusią spragą, kad infle, dėl to infl, prognozė susijusia su inflecija labai sumažėtų. Todėl mes stebime, kaip tokie politiniai sprendimai daro įtaką turto rinkoms. Tačiau, kaip jau sakiau, tai pasirinkimo dalykas. Mes taip pat labai atidžiai stebime situaciją ir kitur ir esame pasirengę teikti pasiūlymus dėl protingo rizikos ribojimo, kad būtų uh, išspręstas kylančios rizikos turto rinkoms klausimas. Taip pat noriu pasakyti, kad pastaruosius keletą metų draudimo įmonės siūlė E, siūloma graža už indėlius buvo maždaug 9 procentų. O e, ir draudimo įmonių akcijų kaina buvo daug didesnė nei bankų. Kodėl taip buvo? Visų pirma, dėl to, kad draudimo bendrovės daug e, labai stipriai pasinaudojo situaciją, kuomet nukrito graža. tuo met, kai kapitalo graža padidėjo. Todėl me, mums neramina tai, kad jei toliau kapitalo graža mažės, e, iškils problemų dėl palūkanų normų. Tačiau tokia situacija dar nesusidarė. Kalbant apie paskolas ir mūsų vykdomų supirkimų poveikį kainoms rinkoje. Mes stengiamės savo pirkimus apriboti 33 procentais kiekvieno emitento skolos. Supirkame tik 300 procentus kiekvieno emitento skolos kad e, tai paskatintume tolesnį rinkų veikimą ir užtikrintume, kad rinkoje kainas laisvai apspręstų rinką ir rinkos veikėjai. Taip pat tai, kad kai kurios palūkanų normos pasidarė neigiamos, mes, tai nebuvo mūsų siekis. Mes siekėme užtikrinti, kad palūkanų normos mažėtų ir toliau, bet nebūtinai, kad taip sumažėtų, jog taptų neigiamos. Tai yra e, E, visuminis poveikis visų priemonių, tai taip pat e, e, ir rinkų ilgalaikių perspektyvų, ilgalaikių prognozių formavimo išdava. Tačiau manau, kad to, to pačiu pagrindu, mes toliau to, to pačiu pagrindu nebedirbsime, bet mes atidžiai stebėsime situaciją ir tikimės, kad pačios rinkos savaime koreguos situaciją. Ačiū. Toliau Eliza Ferreira. Kitos penkias minutės. Ačiū kad, už tai, kad atėjote su mumis susitikti. Aš tikrai noriu pagirti ECB pastangas. Manau, kad ECB e, ėmėsi visų reikalingų priemonių, kad išspręstų krizės pasiekmes, tačiau noriu dar iškelti vieną klausimą. Visų pirma, tai, ką jūs sakėte apie bankų sąjungą ir jos stabilizuojantį poveikį tri, trimis matmenimis. Visų pirma, stabilumo mechanizmas reikia atlikti kai kuriuos e, pertvarkimus, tačiau taip pat reikia pripažinti, kad e, e kai kuriuose valstybėse e, E, bankai, stebima bankų koncentracija, to mes nesiekėme ir tai iš tikrųjų silpnina sistemą. O kalbant apie bendrą bankų pertvarkos mechanizmą, noriu paklausti, ar ECB e, išanalizavo būt, situaciją, kaip elgtis prireikus kažkokių tai e, kompensuojančių priemonių. E, taip pat kaip jos bus pritaikytos gyvendinant tokį pertvarkymą. Bendra e, indėlių garantija. Tai yra vienas svarbiausių rinką stabilizuojančių veiksnių. Tai yra būtinas dalykas ir jis negali išnykti iš Europos darbo tarkis. ECB buvo aktyvus šiuo, šioje srityje, tačiau pastaruoju metu visiškai nebesigirdi jo veiksmų. Uh, Taip pat makroekonominis disbalan, makroekonominio disbalanso klausimas Europoje. Jau nebegalime kalbėti apie vidutinės normas ar apie vidutinius tarifus. Europa išgyvena stagnaciją, yra labai aukštas nedarbas. Vienoje Europos pusėje kita, Europos pusėje tokių uh, su, tokio, su tokiais neigiamais reiškiniais nesusiduria. Ar ECB tai suvokia ir ar ECB įvertina Graikijos problemos poveikį eurozonai? Atsakysiu Jums anglų kalbą, nes taip bus paprasčiau visiems. Aš, tai kaip ir Jūs, norėčiau kalbėti savo gimtają kalbą portugalo, bet tai yra diskusijos techniniais klausimais ir man lengviau kalbėti anglų kalbą. Bet jūs teisi, pažymėdama bankų sąjungos svarbą ir tai, ką jūs sakėte apie bankų sektoriuje e, stebimos koncentracijos riziko, kol kas dar nesusidūrėme su tokiais atvejais, nors stebime, kaip vyksta bankų susiliejimai ir pirkimai. Bet jūs teisi iš tikrųjų taip įvyks. Europoje įvyks bankų konsolidacija bendrai. Kai kuriuose Europos regionuose tok, to, tokios tendencijos būtų logiškos. Mes matome, kad finansų sistemoje vyksta persitvarkymas nuo, bank, nuo bankų prie finansavimo pagristo rinkų veikla. Ir tai kelia susirūpinimą, tai taip pat kuria naują riziką, bei tai taip pat ir duoda naudos, nes įvairėja paskolų šaltiniai. Ir tikėtina, jog dėl to toliau vyks bankų konsolidavimas. Kalbant apie bankų pertvarkos mechanizmą ir, ir, ir, ir mm, stabdžių e, sistemą, mes Žinoma, stebime, kaip e, situacija e, keičiasi ir jeigu pastebėsime, kad situacija taip, pakeis, taip pakis, jog prireiks e, taikyti tą stabdžių sistemą, tai žinoma, institucija atsakinga už bankų pertvarkos mechanizmą imsis tų priemonių. Bankų indėlių garantija. Taip, mes visada akcentavome, kad tai yra ketvirtasis bankų sąjungos kriterijus, tačiau nebuvo kitų progų apie tai plačiau pakalbėti. Ir be to valstybės narės nusprendė atidėti trečio, trečiojo bankų sąjungos ramsčio e, sukūrimą. Ir dabar suprantame, kad reikia palaukti tačiau tai nėra užmiršta. Dėl vidurkių ir svertų ir pusiausvros jūs visiškai teisi, dėl nedarbo situacijos skirtumai Europoje yra didžiuliai, tačiau e, susiskaldimas visais kitais aspektais yra mažinamas. tačiau e, stebime augimą. Kai kurios, e, kai kurios valstybės, kurios buvo atsidūręs sunkioje situacijoje, dabar auga spart, joje augimas yra spartesnis ir susiskaldimas švelninamas Ir mūsų politika prisidėjo prie to, kad toks, net, kad toks netol, net, netolygi situacija Europoje būtų pakoreguota. Ačiū, kad visi turėtų galimybę pasisakyti. Aš labai prašysiu visų laikytis tų penkių minučių, kurie skiriami klausimų ir atsakymų. Dabar Sevadulka. Äh, ačiū pirmininkė, ačiū ähm. CB vicepirmininkui už pasiryžimą atsakyti mūsų klausimus ir aš norėčiau pratęsti Lizos Ferreiros paskutinį klausimą dėl padėties Graikijoje. Neaišku, ar Graikija mm, sugebės įvykti savo mm, įsipareigojimus atmokėti skolas ir laikytis terminų. Aš nežinau, Kaip ECB vertina tą situaciją, ką Jūs galvojate, gal galėtumėt mm, suteikti mums pažadą? kad tikrai Graikija nepažeis savo įsipareigojimų, kad įvykdys įsipareigojimus, taip pat mm, galvojant ir apie finansavimą per ACB. Jeigu tokių pažadų suteikti negalite, gerbiamas įsipirmininkė, aš norėčiau tai išgirsti iš jūsų, nes ACB yra atsakingas už banko priežiūrą, tai ar jūs patartumėt Graikijos bankams atsiriboti nuo mm, valstybinio obligacijų, atsisakyti mm, tų vertybinių popierių, kad jeigu mm, būtų Graikijos kaip valstybės ne, nemokumo atvejas, tai kad jie padariniai būtų riboti. Taip pat noriu paklausyti, ar CB turi kokių planų dėl Graikijos pasitraukimo iš eurozonos. Ar yra ruošiamasi tokiam atvejui? E, jeigu, pavyzdžiui, Graikija nebesugebėtų išlikti eurozonoje, jeigu Graikija taptų nemoki. Nu, ar jūs galvojate, kad tokių pasirinkimų nereikia, nes Graikijos valstybės nemokumo atvejis nekeltų klausimo dėl Graikijos pasilinkimo eurozonoje. Jūs galvojate, kad Graikija turi likti eurozonoje net ir tuo atveju, jeigu Graikija nebesugebėtų vykdyti savo įsipareigojimų. Your... Ačiū už Jūsų klausimus. Tikrai labai svarbi problema, mm, su kuria susiturėme. Visų pirma, ECB mm, imasi ir pati iniciatyvos šiame kontekste, galvojant apie Graikijos bankinio sektoriaus finansavimą. Kaip žinote, dabar bendra likvidumo suma kuri buvo mm, euro sistemos suteikta Graikijos bankams, sudaro 110 milijardų eurų. Tai yra beveik 70 procentų Graikijos BVP. Taigi sunku būtų pasakyti, kad mes nieko nedarome, nefinansuojame Graikijos bankų. Uh, nes ACB, ypač galvojant apie e, SSM dalis, bendro stabilumo mechanizmo dalį tikrai ECB imasi priemonių. Aišku, pirma prielaida suteikti likvidumo žinome, kokia yra. Ne, mano klausimas buvo netoks. Ne, aš tiesiog tuo prieartėsiu prie išvadų, mes tikrai imamės iniciatyvos, bet negaliu pažadėti, kaip kad jūs įsivaizduojate, kas buvo jūsų klausime keliama, kad mes negalime pažadėti, kokia bus situacija, kokios bus sumos, kokios bus sąlygos, nes yra taisyklės, viena iš taisyklių yra dėl um, užstatų um, bankams. Ir, žinote, galvojant apie uh, tą spragą tarp bankų ir valstybės, kaip švelninti, kaip mažinti tą situaciją. Taip siūlomas bendras stabilumo mechanizmas ir ECB valdyba patvirtino tai, kad um, Graikijos bankai mm, nuo šio momento neturėtų didinti mm, savo balansuose tos dalies, kiek jie turi valstybinių obligacijų. Tai nedidins. Buvo nuspręsta, kad jie daugiau neturi didinti Mm, tos dalies. Taigi sprendimas yra priimtas ir bent jau dabartinė situacija yra apsaugota, kiek bankai turi būti mokus. Aišku, kapitalo o, proporcijas yra pakankamai pozityvios. Taigi tas yra padaryta. Dabar galvojant apie blogiausią atvejo scenarijų, Čia nespėliočiau, kaip kas bus. Mes esame įsitikinę ECB, kad tikrai nebus Graikijos pasitraukimo kaip po tokio dėl ko Graikija nebebūtų eurozonos nare. Kaip žinote, sutartis nenumato to, kad valstybė galėtų būti formaliai teisėtai išmesta iš eurozonos. Uh, Taigi, aišku, kad um, sprendimą turėtų priimti Graikijos vyriausybė, o ne mes. Tikrai negalime remtis tokią prielaidą, kad mes kažką tokio darysime. Tikrai ir aš manau, kad taip neturėtų būti. Ir be to viskas nėra taip automatiška. Uh, kaip kad jūs teiravotės, jeigu jau tik tai bus e, Graikijos įsipareigojimų nevykdymas e, kreditoriams, tai nereiškia, kad automatiškai jau reiškia, kad iš, Graikija iš karto bus išmes, nebe eurozonos narė. Toliau Silvigų Laraldė vardu. Ačiū vicepirmininkė, džiaugiuosi, kad jūs atėjote į mūsų posėdį. Aš manau, kad dėl Graikijos jūs negalėsite nieko atsakyti, taigi aš konstruktyviau teirausius. Pavyzdžiui, galvojant apie palūkanų tarif, normų mažėjimą, ar jūs nerimate dėl to, ypač galvojant apie, pavyzdžiui, draudimą ar gyvybės draudimo sektorių ir poveikį jam. Ar jūs galvojate, kapitalo rinkų sąjunga, kuri paskelbta yra, turėtų bandyti spręsti ir fiskalinius klausimus? Akivaizdu, kad um, santaupos, kurios dabar matome kokią situaciją, situacija Europoje iš esmės yra e, nacionalinių fiskalinių nuostatų orientuotos į obligacijų ir akcijų pirkimą. Merci, uh, thank you uh, for... Ačiū už Jūsų klausimus dėl draudimo. Iš dalies jau atsakiau į tą klausimą apibūdinant dabartinę situaciją ir pastarųjų trejų, ketverių metų situaciją, Mm, tai ji nėra tokia sudėtinga su tiek daug iššūkių kaip bankinė situacija, tai tą reikia akcentuoti. Kitas aspektas, taip, po keliarių metų nuo dabar, jeigu situacija nepasikeis, mm, jeigu bus toliau tokia mažų palūkanų normų aplinka, tai sukurs tam tikrą spaudimą draudimo srityje, ypač gyvybės draudimo srityje, tai tas tiesa. Mes taip tikimės, kaip rodo mūsų prognozijas, paskaičiavimai, iš tikrųjų 2017 metais situacija bus visiškai kitokia. Tas, aišku, irgi reiškia, kad jeigu infliacija padidės iki maždaug 2 procentų, tai aišku, ir palūkanų normos išauks, tai aišku, ir aplinka pasikeis ir mes esame pasiryžę siekti to tikslo. Trečias elementas, ką noriu pabrėžti, yra štai kas. Tai yra tokia aplinka, kuri dabar beveik visame pasaulyje tokia. Tai yra mažų palūkanų norma aplinka. Panašu, kad tos pažangios ekonomikos, pasistumėjusios ekonomikos jau pakankamai ilgą laiką gyvena tokioje aplinkoje. Ir tai reiškia, kad um, draudimo kompanijos ir kitos institucijos uh, žiūrė, turi žiūrėti į savo įsipareigojimus, į savo pažadus klientams ir spręsti viską konkurencingai tokioje aplinkoje. Ir priežiūros institucijos turi įsikišti ir, ir, ir pažiūrėti, kaip yra tokia aplinka, iš tikrųjų tokios įmonės negali žadėti 6 procentų gražos ir, ir taip toliau. Tai aišku, kad visa tai turi įtakoti tiek priežiūros struktūrų, tiek ir pačių draudimo įmonių elgesį. Dank sehr. Als nächstes für die EP. Äh, Labai ačiū. Toliau guoja e frakcijos vardu Marisa. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Konstancijų, kad atvykote pas mus. Diskutuojame apie CB metų ataskaitą. Tai yra pradinė diskusija ir norėčiau paklausti, kaip su trejato programa būtent 2014 metais trejatas turėjo išeiti iš Portugalijos, tačiau šioje ataskaitoje apie tai nekalbama. ECB paskolino 78 milijardus eurų e, e, iš e, Portugalijai, tačiau tos korekcijų korgamo programos Portugalijos atžvilgių nieko nekalbama, tai keista, nes detaliai kalbama apie kitas problemas, apie ECB būstinės pakeitimą, persikėlimą į naują pastatą, dėl ko kilo daug svetingų prieštaringų vertinimų, tačiau nekalbama apie Portugalijos programą, kuri turėjo didelį poveikį, 5 procentais mažėjo BVP, dingo 350 tūkstančių darbo vietų. E, deficitas padidėjo 4,6 procentų. Apie tai, apie tokius vertinimus nieko nekalbama. Taigi norėčiau sužinoti, kodėl ECB nepripažįsta nesėkmingos programos, kad ši programa buvo žlugusi programa ir kaip dabar vertinti ECB veiklą. Pirmiausia, leiskite priminti visiems kad iš 78 milijardų, kurie buvo paskolinti Portugalijai, ECB neskolino ne vieno euro, nes mes nedalyvaujame finansuojant vyriausybės. Tai buvo pinigai, kuriuos skiria Portugalijai TVF ir valstybės narės, ne mes. Na, o tai, kad mes dirbame trejetą, kaip jos bevadintumėte, kartu su komisija. Ir komisija tęsia, tai yra ta Europos institucija, kuri yra atsakinga už tokias programas ir už tokių programų įgyvendinimą. Dėl to nėra jokių skaičių, susijusiu su tuo mūsų balansą. Mes neskoliname jokių pinigų nei Portugalijai, nei kitai kokiai šaliai tokių programų kontekste. Taip pat, kaip matote, metų ataskaita šiemet ir anksčiau niekada nekalba e, apie tai, kur ECB nedalyvauja. Ir Taip pat neminimas mūsų bendradarbiavimas su komisija, kalbant apie kitų šalių programas. To niekada nebuvo daroma. Šiame komitete yra praeitie buvę posėdžių, kuomet buvo vertinamos institucijų vaidmuo vykdančias programas. Ir mes taip pat dalyvavome tokiuose posėdžiuose, aiškindami tai, ką mes darėme ir kaip mes dalyvaujame. Tačiau metų ataskaita nėra ta vieta, kur tokius dalykus reikėtų pateikti. Ir todėl dėl tos priežasties nėra metų ataskaitoje jokių šių detalių. Dėl jūsų šaltinės pastabos, dėl naujų, naujojo pastato, labai paprastai turiu Jums pasakyti. Bendrai yra Europos audito rūmų E, rekomendacija pateikta, kad visos Europos institucijos turėtų savo pastatus, o ne nuomotus juos, nes per labai ilgą laikotarpį taip yra pigiau. Ir tos rekomendacijos mes laikėmės, todėl ir buvo įvykdytas šis projektas mes juk nestaiga patys e, taip nusprendėme. Atsiprašau, 10 sekundžių metų ataskaitoje kalbama apie ECB vertinimą trejet, dirbant trejetą. Aš manau, kad toks dalykas turėtų būti metų ataskaitoje. Aš neturiu ką daugiau apie tai pasakyti. metų ataskaita yra tokia, kokia pateikta, dar šiek tiek trumpesnė negu anksčiau. Ir ten nekomentuojama nei Portugalija, nei jokia kita šalis, nei Kipras, nei Graikija ir taip toliau. Nu, neturiu daugiau ką pasakyti apie tai. Tai nėra tokia analizai vieta, būtent metų ataskaita. Ačiū. Toliau Ernesto Tasum. Prašau visų laikytis jums skirtą laiko limito, nes po to, kai baigės kalbėti frakcijų atstovai, kiekvienams bus skirta po tris minutės, nes mes po to turime balsuoti, o po to bendrą e, posėdį su biudžeto komitetu ir jokio laisvo, na, atliekamo laiko nėra. Ponas Urtasun. E, Labadiena, pana Konstancijų. Vienas iš scenarijų, su kurios susidūrė CB pastaraisiais metais, yra galimas valstybės narės įsipareigojimų nevykdymas. Taigi klausimas toks, jeigu įsipareigojimų nevykdymas taptų faktu, kokiomis sąlygomis jūs toliau teiktumėte likvidumą komerciniams bankams, jeigu finansinė įstaiga vykdo visus reikalavimus, kapitalo reikalavimus ir panašiai, kuriuos jūs keliate komerciniams bankams, jeigu valstybė bankrutuoja, ar jūs toliau teiksite likvidumo paramą? Ar tie bankai galės toliau gauti tą kritinio likvidumo paramą? Toks pirmas klausimas. Antras klausimas - Graikija ir jos išdo obligacijos. Jums jūs visada minite, kad galima pavadinti ribą jiems, jeigu yra sustarimas, kad bus padidinta ta riba, jeigu nėra sustarimo, tai bus mažinama ta riba. Ar jūs darote tokį ryšį ar ne? Na ir paskutinis dalykas tuo susijęs, ponas Dragi, man atrodo, praėjusią savaitę dalyvavo pas mus posėdį ir sakė, kad obligacijų e, riba yra Eurogrupės sprendimas. Bet tai, po to išgirdome iš ACB, kad, kad e, iš obligacijų riba negali būti didinama. Ar tai jūsų sprendimas ar Eurogrupės? Na, dėl pirmojo klausimo aš jau atsakinėdamas kitą klausimą pasakiau, kad būtent taip ir yra, kad Jeigu valstybė bankrutuoja, tai automatiškai poveikio neturi bankams. Jeigu bankai yra mokus ir turi įkaitą, tai kuris mums priimtinas, tai galime toliau e, bendradarbiauti tokias taisyklės. Na, tokia situacija būtų tam tikrų momentų Vėliau jį gali blogėti ta bankų situacija, bet tai tuomet būtų kitas klausimas. <clears throat> Tuo momentu nieko automatiškai netaikoma. Noriu priminti Jums, kad kalbant apie dabartinę Graikijos programą, tai joje yra daugiau kaip 10 milijardų, kurie yra skirti galimam Graikijos bankų rekapitalizavimui. Tačiau tam reikia E, stabilumo mechanizmo valdybos vertinimo. Ar būtina tai būtų daryti, bet tie pinigai yra, tačiau jie priklausomi nuo sprendimų. Dėl išdo obligacijų. Pirmininkas Dragis tuo metu, kurį, per tą posėdį, kurį jūs minėjote, iš tikrųjų perskaitė 12 metų komunikatą, trejato komunikatą, kuriame yra vertama situacija Graikijoje. E, tai yra tai, kokia yra perspektyva įgyvendinti įsipareigojimus pagal programą tuo metu. Ir tas vertinimas buvo pozityvus, kad perspektyvos, jog e, bus laikomasi programos reikalavimų e, ir po to vertinu tam tikrą laiką, trumpą laiką ECB buvo padidinęs išdo obligacijų sumą, tą sumą, kuri galėtų būti priimta kaip įkaitas, o tai yra susiję ir su trečiuoju jūsų klausimu. Čia turime galvoje dvi ribas. Graikijos programoje, antrojoje programoje buvo numatyti galimi finansavimo šaltiniai valstybei. Vienas iš tų šaltinių buvo iš obligacijų 15 milijardų e, Tokia buvo riba, kurią nustatė euro grupė. Visai kas kita yra riba iš obligacijoms, kurios yra priimtinos kaip įkaitas, kad būtų gautas finansavimas iš euro sistemos. Tai yra kita riba. Ta riba egzistuoja jau kelis metus ir sudaro 3,5 milijardo eurų. Tai yra antroji riba. Ta riba buvo laikinai padinta 12 metais po to vertinimo, kurį pirmininkas Dragis paskaitė jums šiame komitete. Bet tai yra du skirtingi dalykai, e, jie egzistuoja, bet tai yra dvi skirtingos ribos. Beje, 15 milijardų e, pagal programą yra panaudoti, bet ne visi tie pinigai gali būti panaudoti kaip įkaitas gauti finansavimą. Tai yra antras dalykas. Kolegin, um, ähm, Ačiū kolegos. Atrodo, kad mes turime daugiau laiko, nes balsavimas prasidės pusvalandžių vėliau. Bet vis tiek prašau laikytis penkių minučių E, tarpsnių Marko Zani, FDD. Ačiū pirmininkė, turiu keletą klausimų banko vicepirmininkui. Visų pirma, ECB skaidrumas. Noriu pakomentuoti anksčiau užsakytą mintį. Skaidrumas yra labai svarbus. Todėl noriu paklausti štai ko. Pirmininkas Dragi neatsakė į mano užduotą klausimą kai aš klausiau, ar skaidrumo vardan ne, nereikėtų skelbti po, pinigų politikos poveikio vertinimo studijų. E, Kalba apie politiką, kurią vykdo ACB ir intervenciją į privatų sektorių. ECB teikia paramą privataus sektoriaus bankas, bankams ir finansinės kas ketvirtinės ataskaitos didžiausių ES institucijų būtų gana įdomus dalykas ir piliečiai tikrai įvertintų tokį skaidrumą. Antra, gal galėtumėte pateikti prognozes, kaip už, dvie, už dviejų metų atrodys TLTRO, nežiūrint dabar prasidėjusio laikotarpio bankai nėra įpareigoti finansuoti realiosios ekonomikos ir, skat, ir skolinti, teikti paskolas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Gal galite pateikti prognozes, kaip situacija atrodys už metų jūsų nuomonė? Pavyzdžiui, valstybių obligacijos yra ankstesni, tai LTRO. Mes kalbame apie daugiau nei 200 milijardų eurų, kurie buvo skirti bankams per šią operaciją. Toliau, dėl kapitalo rinkų sąjungų, sąjungos. Ar tikrai manote, kad finansinis e, kelias kapitalo rinkos tikrai įsibėgėtų Europoje. Žvelgdami į JAV sakome, kad tai pozityvus dalykas, tačiau JAV pramonė yra visiškai kitokia nei Europos pramonė. Ir manau, kad išlieka rizika, e, kurią kelia perteklinis finansi, Teklinis finansinių rinkų priemonių taikymas. Tai gali neigiamai atsiliepti kapitalo rinkoms. Atrodo, kad viskas apskaičiuojama pasitelkiant aritmetinius metodus ir man sun, sunku suvokti, kaip įvertinami MVI maži projektai. Pavyzdžiui, jeigu tai yra įmonė, kurioje dirba daugiau nei, mažiau nei dešimt žmonių, uh, kaip įvertinami projektai, kai yra tiek daug e, potencialių naudos gavėjų. Pasistengsiu laikytis laiko apribojimų. Dėl jūsų pirmo klausimo poveikio vertinimo analizės rengiamos, tai parengiamas kelių puslapių dokumentas, galiu perduoti jums medžiagos apie finansinės sistemos, apie poveikį, poveikio vertinimą finansinėms sistemoms, bankams. Mes nusprendėme sumažinti finansavimo kaštus bankams. Tie kaštai sumažėjo. Ir dėl to nuo praėjusių metų pabaigos bankų skolinimo kaštai ekonomikai, tai yra namų ūkiams bei, bei įmonėms sumažėjo. Kurį laiką to, tokios tendencijos nebuvo, nebuvo, bet ji dabar vyksta ir toliau tie kaštai mažėja. Mūsų politikos pagrindinis tikslas yra e, tam tikra infliacija, e, tam tikros ligmens infliacija ir kainų stabilumas. ECB yra mūsų politikos pertikėjas, tačiau mūsų tikslas yra užtikrinti kainų stabilumą abiem kryptimis dėl TLTRO. Ta operacija vykdyta 2011-2012 metais buvo grina, grinųjų, iš tikrųjų grinų pinigų e, užtikrinimo operacija dabar ta operacija išaldyta ir tai nebuvo siejama su jokiomis papildomomis sąlygomis. Ir po kurio laiko situacijai pasikeitus, bankai nustojo mokėti už tas paskolas. Nu, nustojo gražinti tas paskolas. Ta LTRO yra apsprendžiama paskolų tendencijų. Tokia priemonė numatoma keturiems metams, tačiau reikalinga tam tikra paskolų e, kreivė. Jeigu ta kreivė keičiasi, bankai privalo tas suteiktas paskolas, suteiktus kreditus gražinti. Mhm. Taigi, iš tikrųjų, tai susijęta su, su, su paskolų e, rinkos elgesiu. Kas ketvirti, kas ketvirti e, numatomos sumos e, yra apspręstos pastarojo ketvirčio finansinių domenų. Jūsų palyginimas su JAV abi sistemos galėtų būti veiksmingos. Jei palyginsite tendencijas JAV arba Vokietijoje su sėkmingomis ekonominėmis zonomis, tos zonos sėkmingai veikia ir jose egzistuoja skirtingos finansinės sistemos. Ir mintis, kad dabar kapitalo rinkos padidins jų vaidmenį, nėra mūsų tikslas. Tačiau mes esame labai toli nuo tokios situacijos, daugiau nei du trešdaliai e, finansavimo Europoje vyksta per bankus. Mes esame tikrai toli nuo JAV situacijos, kurioje tik 20 procentų visų finansų yra e, tvarkomi per bankus. Ačiū. Nežiūrinti tai, kad mes turime šiek tiek daugiau laiko, jei, jei kolegos uždavinės klausimus po 2,5 minutės, tai tikrai iškils problemų. Ačiū, kad sutaupėte vieną minutę, bet prašau visų kitų laikytis pasisakymui skirto apribojimo. Bernard Mono. Labadiena visi pirmininkė, praėjusiu metu ko, ko, kovo mėnesį e, e, ponas Dragi pasakė, kad e, mm, kad Lehman Brothers bankai, kuomet jie bankrutavo, turėjo aukščiausią kredito e, reitingo agentūrų reitingavimą. E, tačiau tuo metu, kai reiškau informacijos, negavau jos. Ar aš manau, kad reikėtų parengti dokument, analitinių dokumentų apie šešėlinę bankininkystę. E, šešėliniai finansai reiškia, kad bankai, kurių kurie tai yra ir pa, paraleli bankininkystė eurozonoje. Čia norėčiau dar priminti Amsterdamo e, universiteto profesoriaus darbą. Centriniai bankai, iš, ypač ACB, atsako už, e, už vertybinių popierių apyvartą tai yra pinigų pakaitalas ir tai tikrai kelia grėsmę ECB, eurozonai iškyla naujas pavojus dėl mokumo ištikrinimo. Todėl manau, kad pagal bendrąjį gelbėjimo bankų pervokos mechanizmą turėtų atsirasti naujos rušies trojka. Ir e, siūloma eurozonoje e, vertybinius popierius panaudoti kaip pinigus ir dėja tai sukelia neigiamą situaciją, kaip jūs manote, kur mus nuves tokios tendencijos. Toliau, vertybinių popierių e, perpirkimas. Vietoj to, kad jie būtų panaudoti kaip garantijos e, nebiržiniams rinkos sandoriams, vyksta priešingai. Kaip jūs įsivaizduojate, ko, ko ECB pavyks pasiekti savo tikslų metų pabaigoje? Ačiū už Jūsų klausimus. Atsakydamas į klausimą apie finansinių rinkų vaidmenį ekonomikoje, kaip jau sakiau, Europoje mes dar, e, mūsų ekonomika vis dar sukasi aplink bankų veiklą. Du trešdalius e, viso ekonomikos finansavimo užtikrina bankai ir tik tai visa kita finansų rinkos. Tai visiškai kitokia situacija nei, kur, nei JAV, kur bankai finansuoja tik 20 procentų ekonomikos poreikių kapitalo rinkų vaidmuo yra įprasnis dalykas ir tokių e, vertybinių popierių egzistavimas nereiškia, kad tai yra valiutos pakaitalas. Tai yra vertybiniai popieriai, tai yra skolos e, instrumentas eurozonoje. Ir Čia tie vertybiniai popieriai siejami su tam tikra rizika ir kai ateina jų uh, sumokėjimo, jų, jų išpirkimo laikas, e, jie, mm, jų likvidumas nėra toks pat kaip pinigų. O kalbant apie, kalbant apie institucijų ir finansinių rinkų vaidmenį ir tai, kas vyksta, plėtojasi nebankinis finansinis sektorius. Jis plečiasi ir mes esame perspėję ir ne tik mes, TVF ir kitos institucijos, kad naujų, tų naujų segmentų finansinėje sistemoje augimas turi būti stebimas, nes yra tam tikra nauja rizika, kuri gali atsirasti su jų atsiradimu. Ir tai yra aktualu. Kokia tai rizika? Daugiausia rizika susijęs su likvidumu ir, ir terminų transformacija. Kapitalo rinkų finansų e, svertos, sverto rodiklis paprastai yra žim, žemesnis kalbame apie atsinaujinantį kapitalą, o ne apie įkaitą. Taigi rizika yra daugiau susijusi su likvidumo transformacija. Ir mano galva reikalingas priemonių rinkinys, kuris padėtų atremti šią riziką. Aš kalbu, aš esu pasisakęs šią temą ir mano kolegos taip pat tai daro, bet tai visiškai nesusijęs su pa, paralelė valiuta, kuri galėtų kelti grėsmę sistemai. Uh, ir trumpai atsakysiu jūsų klausimą ap, į, į, apie balanso lapo pokyčius. Mes, manom, mes manome, kad supirksime vertybinių popierų už 60 milijardų eurų ir manome, kad ECB balanso finansinio, finansinės ataskaitos. Finansinio balanso ataskaita bus tokia pat kaip ir praėjusiu metu pavasarį. Ačiū pirmininkė. Malonu Jūs čia matyti. Prisimenu tuos gerus laikus, kai mes kartu svarstydavome priemonės, kurias dėksime, kalbėjome apie bendrą pertvarkos mechanizmą. Noriu, turiu klausimą apie kapitalo rinkų sąjungą. Niekad nesu išgirdėjusi tokių griežtų kitų prognozių dėl kapitalo rinkų sąjungos. Jūs sakote, kad būtinas visiškas harmonizavimas, kad tas projektas būtų sėkmingas. Komisija sako, kad tai bus ilgas laikotarpis, per kurį e, bus padaryta daug pakeitimų, kai kurie tų pakeitimai ateis per rinkas. Tačiau ar jūs sakote, kaip aš aš teisingai suprantu, kad, kad kalbame apie kitokią turto kategoriją, kuri bus traktuojama kitaip. Ar, ar teisingai supratau? ECB griebėsi ir nestandartinių pinigų politikos priemonių. Ar, tai, ar, ar nestandartinės pinigų politikos priemonės, kai kurios priemonės tampa standartinėmis, ar, ar tai taps taisykle? Ačiū už jūsų ženginį pasakymą. Man taip pat malonu prisiminti mūsų ankstesnį darbą drauge. Dėl kapitalo rinkų sąjungos aš bandžiau priminti apie tai, kad nedėra pamiršti projekto mastų. Žinoma, jo neįgyvendinsime per trumpą laiką. Ir yra tam tikrų elementų, kurie eina ta kryptimi, kuria einant būtų lengviau ir dirbti būtų lengviau nei tuomet, kai pradėjome. Pavyzdžiui, su Anglijos centriniu banku akcentuojame, kad būtina skatinti naujos rušies paprastą e, paprastą užstatą. E, apie tai kalbama ir komisijos žaliojoje knygoje. Tai vienas iš siūlomų elementų. Bet manau, kad ECB ir euro sistema nueis tuo keliu. Tačiau taip darydami turime nepamiršti e, pagrindinio kapitalo rinkų sąjungos tikslo. Ir iš tikrųjų reikės harmonizuoti daugybę dalykų. Be to negalime net kalbėti apie sąjungą, apie tikrą sąjungą. Negalime būti patenkinti tik tai kai kuriais laimėjimais, kuriuos galime pasiekti per trumpą laiką. Nepamirškime daugiau jėgų reikalaujančių plataus užmojo tikslų, kurių siekiama kapitalo rinkų sąjunga. Antras klausimas. Ne, nes standartinės priemonės netampa įprastinėmis priemonėmis. Centriniai bankai yra tas priemonės naudoja, tačiau tai nereiškia, kad jos taps įprastiniu dalyku. Mes esame istoriškai la, ma, mažų, infle, išgyvename istori, istorinį mažų infliacijų laikotarpį, infliacija beveik lygi nuliui, tai dėl tam tikrų priežasčių tai palanko ekonomikai, bet tikimės, kad kai situacija pasikeis, tų priemonių nebereikės. Visi centriniai bankai siekia vykdyti pinigų politiką pasitelkdami trumpalaikių palūkanų normų priemonę ir tos priemonės pagalba E, skatinti ekonomiką. Tai, tai žinoma, nebus nor normalių dalykų ateityje. Ačiū socialdemokratų vardu, dabar kolega Alvarės. Buenas tardes, bienvenido, vicepresidente, gracias, presidente. Eh, yo me voy a, me voy a referir. Eh, Ačiū pirmininkė, labadiena. Vicepirmininkė, noriu užduoti Jums klausimą dėl kapitalo, rink, kapitalo rinkos sąjungos ir kaip tai sieti su ECB atliekamu darbu. Europos centrinis bankas mm, atlieka mm, bankų priežiūrą ir tai yra tos bankinės programos kaip ir dalis, sakykime, tačiau labai svarbu, mm, aišku, užtikrinti bankinio sektoriaus efektyvumą, bet reikia nepamiršti ir nebankinių, nefinansinių institucijų, dėl ko gali kilti problemų ateityje. Mes matėme ir per pastarąją krizę, kai bankai nebuvo tinkami prižiūrimi. Taigi aš noriu paklausti, ką Jūs galvojate apie tai, kaip mm, bus užtikrinama priežiūra kapitalo rinkų sąjungos atveju, galvojant apie visas taisyklės ir, ir taip toliau. Taip pat kalbėti apie kapitalo rinkos sąjungą, kaip ji pagerins monetarnės politikos perteikimą. Tačiau juk tą politiką iš esmės įgyvendina bankai, bankinės institucijos. Taigi aš noriu paklausti jūsų, kaip iš tikrųjų geriau ta monetarnė politika bus perteikiama, įgyvendinama per kapitalo rinkų sąjungą. Ačiū už Jūsų klausimą. Savo žanginėje kalboje būtent ir paminėjau, kad kapitalo rinkos sąjunga turės daug pranašumų. Uh, Bet kita vertus, ji taip pat padidina ir tą tarpusavio sąveiką tarp finansinių visų sistemų elementų, pagilina tas, tas sąsajas. Ir gali būti, aišku, jeigu kažkoks yra incidentas, kažkokia problema kažkurioje sistemoje dalyje, kad didesnė rizika, kad ta problema išsiplės, perstos kitų tiems elementams. Kaip ir bankinės sąjungos atveju, tai reiškia, kad priežiūra turi būti stiprinama. Uh, ir vienodos veikimo sąlygos turi būti užtikrintos tam, kad e, būtų galima išvengti tos rizikos. Tai reiškia, kad institucijos, aišku, mes kalbame apie finansinės rinkas, kapitalo rinkas, taigi tos institucijos, kurios yra atsakingos už priežiūrą e, vertybinių popierių rinkų, turi e, sustiprinti savo vaidmenį ilgalaikį laikotarpį, aišku, turėsime visai procesą įgyvendintą. Ir aš manau, kad tai reikš, kad kai kurie priežiūros elementai turės galbūt migruoti ir į europinį lygmenį, kaip kad buvo su bankinė sąjunga. Galbūt ne iš karto, tačiau ilgalaikį laikotarpį. E, būtent tam, kad būtų galima užtikrinti tik tinkama situacijos priežiūra ir būtent, kad nebūtų to mm, problemų persidavimo rizikos ir tai taip pat, kad būtų galima užtikrinti, kad vienodos teisyklės būtų taikomos visiems ir kad vienodos veikimo sąlygos būtų užtikrintos visiems. Tai tokia mano pozicija. Dėl monetarnės politikos mm, labai trumpai mm, tai sukuria palankias sąlygas. Ta prasme, kad taip paprastai bankai yra mūsų partneriai, galvojant apie likvidumo suteikimą ar tiesioginį mūsų palūkonų normų politikos įgyvendinimą. Bet aišku, labai svarbu, kad visa tai būtų perteikta ir mm, visam ir uh, paskolų išmokėjimo terminų visai tai kreiviai, kad kalbant ir apie trumpalaikių laikotarpio palūkanų normų pasikeitimus. Monetarinė politika įtakoja tik tai trumpalaikio laikotarpio palūkanų normų keitimasi ir galvojant apie tai, kaip veikia rinkos, paskui kapitalo rinkos, finansinės rinkos, tai jos turi pertikti paskui tas trumpalaikio laikotarpio palūkanų normas į kitas normas ir, ir kur, kur yra mm, VP su ilga, ilgesnė išmokėjimo trukme. Tai nesavait dabartinės, aišku, tos normos, kurios yra svarbios sprendimams rinkti, jau penkerių, dešimties metų normos yra svarbios. Taigi, ta monetarnės politikos tas, tas perdavimas, aišku, vyksta lengviau, kuomet yra gilesnės kapitalo rinkos ir kai yra pakankamai rinkos likvidumo tam, kad būtų galima užtikrinti sklandų monetarnės politikos perdavimą. E Georgios Kustos. Georgios Kustos toliau EPP vardu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Έχω δύο ερωτήσεις. Ačiū. Pirmininkė, du klausimai. Visų pirma, dėl palūkanų normų. ECB e ėmėsi tikrai dinamiškų veiksmų, kad pinigai kainuotų pigiau. Ir aš noriu paklausti, ar jūs tenkina mm, pinigų kaina, e, paskolų kaina e, įmonėms? Ar jūs siekiate būtent tokio lygio? taip pat įvertinus ir mm, bankinės sistemos visus poreikius. Aišku, kad jie, bankai turi savo strategiją, vertinant dabartinę situaciją, tą visą tą bankinę strategiją ir vertinant realios ekonomikos poreikius, ar viskas juda tą pačią kryptimį, ar viskas juda gera kryptimį ir kaip čia būtų galima įvertinti CB vaidmenį šioje srityje. Na ir toliau dėl kapitalo rinkų sąjungos. Uh, Tai yra laikoma vienu iš pranašumų, vertinant amerikiečius su mumis. Ar turite tokį globalų požiūrį, kaip vertintumėt tuos sunkumus, kurie dabar čia egzistuoja? Ar mes kalbėtumėm apie dviejus, ketverius, šešerius metus, kada jau sulauksime tos naudos? Uh, uh, for, for your... Ačiū už klausimus. Taip, palūkanų normos visose rinkose mažėja. Kalbant ir apie bankinių kreditų rinką, tas pasakytina taip pat. 2012-2013 metais e, tuo laikotarpiu mūsų politika buvo uh, įtakojo e, finansavimo bankams kaina, tačiau toliau jau banko teikiamų paskolų kaina tiek pat nemažėjo. Dabar jau tai po truputėlį vyksta. Galvojant, aišku, apie finansinės e, rinkas, paskolų rinkas, 13 e, procentų akcinis kapitalas išaugo nuo sausio. Tai reiškia, kad e, akcinio kapitalo kaina sumažėjo ir bankų paskolų palūkanų normos taip pat sumažėjo. Aš pateiksiu keletą skaičių. Tai aišku tik vidurkiai. Ir e, paskolos nefinansinėms korporacijoms dabar yra 2,34 vidurkis e, paskolų palūkanų normų. E, praeitų metų vasarą ta, ta, ta norma buvo šešiais baziniais punktais didesnė. Mm, pelningumas įmonių akcijų yra maždaug 2 procentai, akcinio kapitalo kaina yra apie 7 procentai. Tai yra lygis panašus tam, kas buvo prieš krizę. Uh, tai yra mm, tas rezultatas, tas pašalinis poveikis mūsų politikos, kuri buvo vykdoma taip pat ir kitų, kito turto rinkose. Ir tai eina kalba apie kapitalo kainą nefinansiniams, nefinansiniams subjektams. Aišku, kad tai naudinga tolesni, tolesniam augimui. Aišku, kad procesas bus ilgas, nes jis yra labai sudėtingas ir jau jautrus elementai yra. Mm, Europos mes negalime lyginti su mm, pastogomis, kurių buvo imtasi kažkada praeitie, pavyzdžiui, pažiūrint į ES e, į praeitį, kas, kas žlugo, pavyzdžiui, įmonių teisė ar, ar vienodinimas ir panašiai. Negalime to lyginti dabar. Aišku, mes turime daug drąsių institucinių pasikeitimų pakeitimų, kuriuos nuspręsta buvo gyventi, nes jie reikalingi. Tai mes galime tikrai garsiai dabar kalbėti ir dėl to, kad tikrai gausime naudos iš tų iniciatyvų. Bet turiu Jums pasakyti, kad Mano asmeninė nuomonė svarbiausia yra neturėti tokios finansinės struktūros, kur bankai būtų tik 20 procentų, o visa likusi dalis būtų rinkos. Ne, Europa ir sėkmingai dirbančios Europos valstybės tikrai labai tiki klėstėjimo ir tokios struktūros ir man atrodo, kad galvojant apie bankininkystės, visus tos santykius, labai svarbu, kad viskas veiktų sėkmingai, tai labai svarbu mūsų MVI sektoriui. Eva. Ačiū, Eva Kailį socialistų ir demokratų frakcija. Ačiū, kad atvykote pas mus. Klausimas yra vėlgi apie likvidumo problemas Graikijoje per trumpą laikotarpį. Pinigų srautai iš Graikijos šiuo metu yra 2 milijardai eurų. Taigi norėčiau paprašyti patikslinti, jeigu yra planas, tai koks jis yra dėl Graikijos bankų, jeigu nebus susitarta. Ne dėl to, kad nebus mokėta, o ne jeigu nebus ir susitarta. Jeigu tokio, tokie bus e, įvykiai, kaip bus e, galima apriboti sisteminę riziką Graikijos bankuose. Ar ECB galvoja apie galimybę nustatyti kredito kontrolę e, Graikijos bankoms? Jūs sakėt, kad kapitalo kontrolės priemonės nereiškia Graikijos šeimą iš eurozonos. Tai jeigu numatysite kredito kontrolę, kas bus, o e, Graikijos bankų įkaitas yra sumažintas. Taigi, kaip galima tikėtis, tas sumažimas bus padintas neigiamų poveikio, neigiamų įveikio atveju. Toliau, jeigu e, Graikijos bankų e, galimybė paskolinti Graikijos e, vyriausybei yra ribotas, tai kaip ta rizika bus apribojama, kad bankinis sektorius galėtų likti atsparus ir gyvybingas. Ačiū už klausimus. Jau minėjau anksčiau. kad e, tos taisyklės tiekiant likvidumą bankams priklauso nuo to, kad bankai turi būti mokus ir turi tinkamą įkaitą, kad gautų finansavimą. Tas pats. Kad... Tas pats sutaikytina ir Graikijos bankams. Jeigu pagal tam tikrą scenarių nėra įkaito, mes negalime teikti ir likvidumo, jeigu įkaito nėra. Tokiu atveju bankai e, e, mažinti tą likvidumo teikimą. Tai finansinio stabilumo mechanizmas yra pasiūlęs, valdačioji taryba, taryba patikrint, pat, patvirtino, kad e, bankai neturėtų prisimti daugiau e, įsiskolinimų iš vyriausybės pusės. Toks buvo sprendimas, jis buvo pamatuotas ir jeigu vyriausybė nevykdys įsipareigojimų, kaip žinote, sutartis neleidžia šaliai, kuri pakliūna į tokią situaciją, E, kad ji būtų išmesta iš eurozonos. Tokios galimybės nėra numatyta sutartyje. O su bankais elgiamasi pagal nustatytas taisyklės. Taip pat e, turiu Jums priminti, kad pagal esamą programą yra dar daugiau kaip 10 milijardų, kurias galima panaudoti ir rekapitalizuoti dar Graikijos bankus, jeigu to reikėtų. Ta, dabar nėra, tačiau jeigu krizė kiltų, priklausomai nuo sąlygų, mes tuomet sprendimą turės priimti finansų ministrai, o ne mes. Mes negalime formuluoti daugiau jokių planų, o tik tai taikyti savo taisyklės, kaip aš esu paaiškinęs. Taip pat paminėjote kredito kontrolę ir kapitalo kontrolę. Kapitalo kontrolė gali būti įvesta tik tuo metu, jeigu Graikijos vyriausybė to paprašys. Dėl to išorėje negalima nuspręsti. Taigi, pagal esamus teisės aktus, Europos komisija turi patvirtinti tokią priemonę. Tačiau pradinis pasiūlymas turi būti būtent pateiktas vyriausybės ir kaip buvo Kipro atveju, kapitalo kontrolė nereiškia išėjimą iš eurozonos. Kipras e, dabar pagaliau sėkmingai baigė taikyti visas kapitalo kontrolės priemonės visai neseniai ir dabar jie gali, jie sugebėjo išlikti eurozonoje su kapitalo kontrolės priemonėmis, o po to pamažu tas priemonės naikinti, kai grįžo pasitikėjimas ir dabar panaikino jas iš vis. Na ir paskutiniai trys, a, du kalbėtojai prašom laikytis 3 minutų, minučių limito. Zigridas Murešanas. Ačiū visą pirmininkę, ačiū už, už jūsų paaiškinimus, gilius paaiškinimus, kuriems aš didžią dalimi pritariu ir dėl kiekybinio skatinimo taip pat pozityvaus poveikio. Tačiau yra keletas tendencijų ir potencialių rizikų, kurias aš matau. Ir viena, kuri man ateina į galvą, tai yra privataus sektoriaus balanso sveikumas dėl e, neveiksnaus turto ir išliekančio privataus sektoriaus įsiskolinimo kai kuriuose eurozono šalyse. Tai aišku, mažina įmonių galimybę skolintis ir dėl to mažėja kiekvieno skatimo pardavimas realiai ekonomikai. Taigi, ką jūs ketinate daryti, kad e, pakoreguotumėte tas tendencijas? O kitas klausimas, dar viena kliūtis kokybiniam skatinimui yra institucinių investuotojų klausimas eurozonoje. Tai yra pensijų fondų ir draudimo E, įmonių padėtis, jų pinigų srautų padėtis yra prasta ir dėl to kokybinio skatimo mechanizmas neperdodamas. Ką ECB e ketina daryti, kad finansinės rizikos prisėmimas eurozonoje vėl taptų tvarus? Well, thank you, uh, for, for... Ačiū už šias klausimus. Pirmiausia, minėjote situaciją dėl privataus ir viešojo sektoriaus įsiskolinimo dydžio. Tačiau ekspansinės pinigų politikos tikslas, mažinant e, palūkanų normas, padeda šioje sėje, nes tuomet skolos našta mažėja. Taigi, vietoj to, kad didėtų problemų, rizika institucijų balansui, kai jos turi daug skolos, e, joms taip tokia situacija padeda e, sudaroti su tą naštą ir eventualiai jos pavyks mažinti savo įsiskolinimą. Taip rizika nedidėja. Dėl draudėjų, e, draudėjų ir, ir tų institucinių investuotojų viskas priklauso, aišku, nuo verslo modelio. Aš jau kalbėjau nemažai apie draudimo įmonės. E, jos patyrė kapitalo prieaugį dėl to, kad sumažėjo pajamingumas, padidėjo turto kaina, kurio, to turto, kurio, kur, kurį jos turi. Todėl joms reikia pakoreguoti savo mm, politiką ir savo pažadus dėl gražos naujoje aplinkoje, kad galėtų išlikti gyvybingos e, mažų palūkanų normų kontekste. Ačiū. Kostas Mavridės, socialistai ir demokratai. Ačiū. Aš taip pat noriu pasveikinti Jūs atvykus pas mus. Kalbėsiu graikiškai. Trys trumpai klausimai. Kapitalo rinkų sąjunga. Praktinė prasme, norėčiau paklausti dėl dviejų dalykų. 13 milijardų eurų e, santaupų taupomosiose sąskaitose. Antras dalykas, e, rinka yra fragmentuota, dėl to mes visi sutinkame. Kaip techninė prasme, ne politinė prasme, galima būtų padėti tam, kad kapitalas nebėgtų iš periferinių šalių į kitas. Ką padaryti, kad būtų galima pagerinti makroekonominį makro pusiausvyrą. ar tai galima mm, mm, tam daryti poveikį per palūkanų normas ar ką. Antras klausimas dėl Europos centrinio banko. Ar jis galėtų, jeigu norėtų, transformuoti kritinės, kritinę likvidumo paramą į ilgalaikės obligacijas? Ar galvojate, votumėte apie tokią galimybę, jeigu, pavyzdžiui, kokio nors banko nebūtų galima iki galo rekapitalizuoti? rekapitalizuoti. Na ir e, kalbėjote apie Kipro situaciją prieš keletą dienų. Kipre buvo patvirtintas e, paskutinis teisės aktas dėl mokumo. Ar, ar tai ko nors skiriasi nuo kiekybinio skatinimo? Ačiū. Dėl kapitalo pabėgimo ar nutekėjimo, kaip žinote, Europos Sąjungoje yra pagrista tam tikromis laisvėmis. Viena iš tų judėjimo laisvių yra laisvas kapitalo judėjimas. Todėl šią prasme bet kokie e, apribojimai ir administracinė kontrolė gali būti taikomi tik tai labai išskirtinėmis ir laikinai, kaip buvo Kipro atveju. Normali situacija yra tuomet, kad e, piliečiai laisvai ar įmonės gali laisvai perkelti savo kapitalą visoje Europos Sąjungoje iš vienos vietos į kitą. Ir jeigu kapitalas bėga, tai yra susijęs su namų ūkių ir įmonių analize, kad yra kredito rizika tam tikroje sąjungos teritorijoje, o tai kuria paskatas jiems perkelti savo kapitalą į kitą zoną jeigu norite paaiškinimo, kodėl Graikijoje nuteka, išteka kapitalas nuo gruodžio mėnesio, tai tai yra susiję su Graikijos vidaus situacija ir jos vykdoma politika. Kito paaiškinimo nėra ir faktas, kad iki šiol ji nepavyko sustarti su kitomis valstybėmis narėmis. Tai sukelia netikrumą ir Todėl ir nuteka kapitalas. Vienintelis būdas tai ištaisyti yra e, siekti sustarimo su kitomis valstybėmis narėmis. Tai yra svarbiausia. Dėl e, kritinės likvidumo paramos pavertimo į obligacijas, tai netitinka mūsų turimų taisyklių. E Čia paskutinis kalbėtojas šiandien Tomas Manša, PP frakcijos. Ačiū, pirmininkė. Pone Konstanca, noriu pratesti jūsų mintį apie dėl žemų palūkanų normų, kurias, kurios dabar yra. Tai gerai investuotams, bet niekam daugiau. Šalyje, kurią puikiai pažįstate, Vokietijoje, kuria yra CB būstinė, E, per pastarosius penkis metus e, buvo e, sutaupyta 190 milijonų eurų ir to negalime ignoruoti. Silviguliar taip pat kalbėjo apie draudimo sektorių, noriu, kad dar pakomentuotumėte tai. O kaip su pensijų fondais garantija buvo nuo 3 iki su pusės iki 4 procentų. Ir garantijos reiškia pasitikėjimo užtikrinimą, tuo negalima žongliruoti. O kaip su ateities prognozėmis? Mes jau girdėjome pažadus anksčiau. Kaip su pensijų fondų veikla ateityje? Tai susijęs su žmonių vil, viltimis, pensijomis, planais, jeigu išgyvename e, nulinių palūkanų laikotarpį, kaip Ka, kaip, kaip vertinti ateities perspektyvas? Ačiū už Jūsų klausimus. Norėčiau visų pirma pa, pacituoti tekstą paskelbtą Vokietijos Centrinio banko ekonominėme biuletenyje prieš keletą mėnesių. Ten parodyta, kad e, realioje ekonomikoje, o tai yra svarbiausia, palūkanų normos Vokietijoje yra dabar tokios pat, kokios jas buvo 2006 ir 2007-aisiais. Tuomet indėlių palūkanų normos buvo 2,6 procentai. Bet ir infliacija buvo 2,6 procentai, tai reiškia nulis iš tikrųjų. Dabar infliacija Vokietijoje yra 0,5 procentai ir indėliai yra susijęs su tuo. Iš tikrųjų, re, re, real, realioje ekonomikoje ji yra nulinė. Kadangi žmonės įprato mąstyti nominaliais kriterijais, jie gyvena tam tikromis iliuzijomis. Aš suprantu, ko jūs klausite kaip vokietis dėl Vokietijos dėl Vokietijoje egzistuojančios kultūros, infliacija yra svarbi ir tai susijęs su pinigų perkamąją gale. Aš suprantu tai. Palūkanų normos yra žemos, nes infliacija yra labai žema. Ir savo politinių, politikos priemonių pagalba mes bandome ją įtakoti. Ir kai infliacija pakis, išauks palūkanų normos. Jeigu vyks tvarus ekonomikos atsigavimas, tai, tai vėl tos normos taps pozityvios, kaip praeitie. Tai yra laikinas laikotarpis ir mūsų politikos pagrindinis tikslas yra išteisyti šią situaciją. Nėra kitų būdų sugrįžti į laikotarpį, kai viskas buvo normaliau nei dabar. Tačiau, žvelgiant į visą tai, mūsų dabartinės priemonės yra bandymas E, valdyti situaciją. Mes tikrai nes, nesiekėme išprovokuoti tokios žemų, e, žemos infliacijos situacijos. Nes jeigu nesižvelgtume į naftos kainų pokyčius, infliacija yra 0,6 procentai. Tai yra gerokai žemesnė nei mūsų tikslinė infliacija. Pirmininkas, ačiū. Gerbiamas ECB vicepirmininkė už šį pasikeitimą nuomonėmis. Ačiū už tai, kad e, išklausėte visų klausimų. Atsiprašau, kad neturėjome tiek laiko, kiek norėjome. Penktą valandą, man atrodo, vyks bendras posėdis, prasideda bendras posėdis su biudžeto komitetu. Dar kartą ačiū Jums.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 liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen dann zum Tagesordnung. Mėly kolegos, perkime prie ketvirtojo mūsų darbo tvarkės punkto. Prašyčiau visų išsimti balsavimo korteles. Ir įdėti jas į balsavimo aparatus. Pone Beres ir Ir tai taip pat liečia, norėtume pradėti balsavimą. Visų pirma, bandomasis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Visi, jei visi balsavo, balsavimas baigtas. Atrodo, kad visų frakcijų atstovai balsavo. Dabar perkime prie A kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. B kompromisas. Jam yra teikiamas pakeitimas žodžiu, jį veikia žalieji. Man atrodo, kad visi jo tekstą turi, taigi pirmiausia balsuosime dėl, pakeit, dėl žaliųjų pakeitimo žodžių. Kas už, pakelkite rankas, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dabar dėl viso B kompromiso su žaliųjų e, žodinių pakeitimų, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Toliau 24, 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta manau, kad reikia patikrinti. Dabar balsuojame 25 pakeitimo. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. C kompromisas. Mane informavo, kad EPP frakcija prašys balsavimo atskiromis dalimis. Ar tikrai taip? Ar visų balsavimo sąrašuose tai pažymėta? Galbūt kas nors iš EPP frakcijos galėtų papasakoti, kaip, dėl ko prašoma balsavimo dalimis. Pone Ba, ačiū pirmininkė. Trečiajame punkte e, pirm, po pirmos dalies norėtume išbraukti žodžius darbui imlios, darbo jėgai imlios. Tas klausimas suderintas su, šešėl, su mūsų šešėliniais pranešiais. Siūloma išbraukti žodžius labor intensive. Visų pirma, balsuojame dėl e, C kompromiso be žodžių labor intensive. Kas už? C kompromisą be tų žodžių. Pakelkite rankas. Atsiprašau, aš pasiklausiau savo padėjėjų, mes neturime jokios informacijos apie tai ir dėl to nebuvo susitarta iš anksto, dėl mes negalime tam pritarti. Tuomet turime balsuoti dėl C kompromiso viso, kas už, Kas prieš? Na, procedūra turėtų būti paprasta. Visų pirma, pradedame balsuoti dėl C kompromiso be žodžių labor intensive, o paskui balsuojame su tais žodžiais. Aš siūlyčiau abu kartus balsuoti už. Ar visi suprato? Liukė. Neturime informacijos apie tai, neturime teksto prieš akis. Mes net nesuprantame, ką tai reiškia, jeigu išbrauksime žodžius labor intensive. Taigi, uh, Tai nėra teisinga, taip negalima elgtis, negalima staiga pateikti pasiūlymą išbraukti atskirus žodžius, nes nariai nesuvokia, ką tai reiškia. Kolego, jūs turite tekstą apie šakis. Jeigu peržiūrėsite balsavimo sąrašą, matysite, kad turite kad kompromisų tekstai yra pridėti gale ir pažiūrėjęs į C kompromisą pamatysite, Angliškoje teksto versijoje žodžius labor intensive. Tiesiog čia kalbama apie projektus, kurie yra ypač imlus darbo jėgai. APP siūlo tokius projektus, tokius žodžius išbraukti ir mano, kad e, nereikėtų, kad tai turėtų būti vienas iš kriterijų taikytinų projektams. Tai yra e, ne pakeitimas žodžiu, bet tai yra prašymas balsuoti atskiromis dalimis, o tokius prašymus mes tenkiname. Taigi dar kartą. C kompromisas be žodžių labor intensive. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Dabar balsuosime dėl kompromiso su žodžiais labor intensive. Kas už už tai, kad tie žodžiai nebūtų išbraukti. Pakelkite rankas, kas prieš. Patikrinkime, kaip balsavome. Balsuojame dėl dviejų žodžių Labor Intensive C kompromise. Balsavimas prasideda. Tik Ekon komiteto nariai balsuoja. Balsuoti baigiame. Tie žodžiai išbraukti. Dabar 33 pakeitimas. Kas už? Pakelkite rankas, kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 34. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Reikės patikrinti. 34 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Pritarta. 35 pakeitimas. Dėl dviejų dalių. Kas už pirmąją dalį? Pakelkite rankas, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 36. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 37. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 38. Už, prieš, susilaikė, atmestas. D kompromisas. Nėra žodinių pakeitimų ar siūlymų balsuoti atskiromis dalimis, kas už pakelkite rankas, kas prieš susilaikė, pritarta. 50, 52 pakeitimai, kas už juos pakelkite rankas, kas prieš susilaikė. Norėčiau patikrinti, kaip balsavome. Nuo 50 iki 54 balsuoti pradedame. Vienu EPP frakcijos nariu balsuoja per daug. Balsuoti baigėme. Atmesta. Dabar dėl 54 pakeitimo. 55 pakeitimo kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 58 už, prieš susilaikė atmestas. 57 už, prieš, susilaikė, pritarta. Mm, prašymas patikrinti, kaip balsavome dėl 57 pakeitimo, balsuojame. Ar visi balsavo? Vienu APP frakcijos nariu balsuoja per daug. Balsuoti baigiame. Atmestas. Toliau 56 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. Patikrinkime dar kartą, kai balsavome dėl 56, balsuoti pradedame. Ar visi balsavo, balsuoti baigėme. Pritarta. Visa kita atkrenta išskyrus 59. Kas už 59 pakakit rankas? Tai lengvesnis pakeitimas, dėl jo balsuoti nereikia, todėl jis taip pat atkrenta. Toliau 60 pakeitimas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš susilaikė atmestas. Pasitikrinkime, kaip balsavome dėl 60 pakeitimo antrosios dalies. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Pritarta. 61 pakeitimas kas už? kas prieš, susilaikė pritarta. 62 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 63 už, prieš, susilaikė pritarta. 64 už, prieš, susilaikė pritarta. 65 už, <clears throat> prieš, susilaikė pritarta. E kompromisas. Už prieš susilaikė pritarta. 70. 74. Už prieš susilaikė pritarta. 75. Už prieš susilaikė pritarta. 77. 6. Prieš susilaikė <clears throat> pritarta. Toliau F kompromisas už prieš susilaikė pritarta. galutinis balsavimas dėl pasiūlymo, viso pasiūlymo su pakeitimais. Ir bal, dabar balsuojame vardiniu balsavimu. Balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. Balsuoti pradedame. Dėl teksto su pakeitimais. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Rezoliucija atmesta. Dabar periname prie balsavimo. Tai reiškia, kad ekonomikos komitetas neteikia, neturi nuomonės, kurią perduotų pagrindiniam komitetui. Ir dabar paskutinis balsavimas dėl e, rekomendacijų projekto e, tarybai dėl antrojo svarstymo etapo dėl 2009 metų pasiūlymo dėl statistikos pakeitimo. Kas už tą rekomendacijų projektą, pakelkite rankas, reikia balsuoti elektroniškai. Taip, iš tikrųjų tai, balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Rekomendacijai pritarta, 51 balsavus už, 8 susilaikius. Noriu pasveikinti pranešėją ir